Klausimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Jums yra išdalinta mm, programa GUNGL mm, frakcija. E, pateikė prašymą, bet aš pirmiausiai norėčiau paklausti, ar yra prašymų pakeisti šios dienos darbo atvarkę, ar antradienio yra pasiūlymų pakeisti darbo atvarkę, irgi ne. Taigi, trečiadienį GUE frakcija prašo. E, Dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę 15-16 metais norėtų, kad apsvaršius šį dokumentą būtų paskelbta rezoliucija, kuri būtų patvirtinta, kad jos būtų balsuojama Liepos mėnesį. Ponui Hazekampui suteikiu žodį, kad pristatytų šį pasiūlymą. Prašom. Wel, voorzitter. Ja, beste collega's. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos. Norėčiau pristatyti rezoliuciją ir norėčiau pasiūlyti balsuoti dėl jos Liepos mėnesį. Per ateinančius metus Japonijai būtų leista nužudyti ar sugauti, kaip norite, taip vadinkite, 4 tūkstančius banginių e, pietričių pietų ramio, e, ramiam, ramio vandenino teritorijose. Tai yra vieni iš didžiausių žinduolių planetoje ir jiems grėsia išnykimas. Nuo 1986 metų draudžiama banginių e, medžioklė, tačiau Japonija ir kai kurios kitos šalys paprasčiausiai nesilaiko šio draudimo. Ar mes e, sėdėsime ir nieko nedarysime, kol paskutiniai banginiai bus e, sumedžioti? Aš tikiuosi, kad kažkas bus padaryta. Dėkoju. Kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Kolega Lambertas. Dėkuoju, aš noriu paremti šį reikalavimą. Man atrodo, e, viskas aišku. Mes kalbame apie rūšį, kuri nyksta. Uh, E, tai yra vienas iš didžiausių žinduolių. Ir e, banginiai nėra vieni, kurie nyksta. Matome daug nykstančių rūšių ir mes turėtume palaikyti kaip parlamentas bioįvairovę. Ačiū. Kas norėtų pasisakyti prieš tokį pasiūlymą? Niekas. Tada balsuosime dėl šio pasiūlymo, taigi yra balsuojama vardiniu balsavimu, kas už ponios Hazekamp pasiūlymą. Pradedame balsavimą. Ar visi spėjo pabalsuoti? Dar kartą klausiu, ar visi spėjo pabalsuoti? Baigiame balsavimą. Pasiūlymas priimtas, patvirtintas. Ketvirtadienį EPP frakcija prašo, kad pasiūlymai dėl rezoliucijos susijusių diskusijomis dėl žmonių teisų demokratijos būtų svarstomi ne ryte, o po piet, kaip paskutinis darbo tvarkės klausimas. Kolega Preda norėtų pasisakyti. Prašom. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Tai vienas prašymas, kurį teikėme ne pirmą kartą. Priežastis yra ta pati. Tradiciškai Europos parlamentas e, dėl minėtų klausimų e, diskutuodavo ketvirtadieniais po pietų ir e, mes dėl tam tikrų priežasčių, kurių nesuprantame, atkeltos šios diskusijos yra į rytinę posėdžio dalį ir paskui numatoma po pietų kitus klausimus svarstyti. E, vietoj e, skubos tvarka svarstom klausimų ir mes prašome grįžti prie tos tvarkos, kurios laikėmės anksčiau. Ar kas nors norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Prieš šį pasiūlymą? Jei ne, tada balsuosime. Prašau balsuoti pakeliant ranką, kas už pono Predos pasiūlymą, kas prieš, kas susilaiko. Šis pasiūlymas atmestas. Man atrodo, akivaizdu, sako pirmininkas. Na gerai. Prašom, balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 96, 200, na tikrai akivaizdu. Kągi. Patvirtiname šios savaitės darbo atvarkę. Dabar komisijos pareiškimas dėl jungtinių tautų aukšto lygio susitikimo živ AIDS klausimai. Suteikiu žodį komisarui Andriukaičiui. Prašome.